to solidarumą ponui Karimui išreiškiu ir savo, ir pirmininko Šulco paramą jums. Norėčiau paskelbti pono Robertinį, Kovarskos Bobinskas, Renaldį Sasunį ir kitų paskelbtą pareiškimą, kuriame prašoma paremti Europos e, pažymėjimo dieną jau pakankamas parlamento narių skaičius išreiškė savo e, paramą ir greitai bus šis pareiškimas paskaltas per kitą postį. Dabar ponas Albertinė, jis nori pasisakyti. Ačiū. Kalbame apie teisuolių klausimą. Šiandien yra teisuolių padėjusių žydams per antrąjį pasaulinį karą diena. E, tie žmonės suvaidino nepaprastai svarbu vaidmenį viso žmonijos paveldo išsaugojime. Daug kas atsisako pripažinti sovietų totalitarizmą ir tai, kad jis prilyksta nacijų, tolit, nacijų veiksmams. Buvo tokių, kurie šoa palygino, prilygino kitiems 20-ojo amžiaus įvykiams, bet tai tik banalizuoja holokaustą. Tolėtume E, pažvelgti į kitus žudimų ir genocido atvejus. Jie neprilyksta. Šiandien Europos parlamentas demonstruoja kitokią viziją. Vyrai ir moterys e, drąsiai remia tuos, kurie nedryso rizikuoti savo gyvybę ir drįso pasipriešinti e, tam totalitarizmui nepriklausomai nuo ideologijos e, fono. Ačiū visiems, ačiū pono Albertinį. Dabar norėčiau teikti balsavimui pono Moryros pranešimą. Vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo?